E, mes turime dirbti ne tik viduržėmio jūros regione, bet ir juodosios jūros e, regione. Ir komisija yra pasirengusi daryti viską, ką, e, kas yra susijęs su jos įgaliojimais. Dėkuoju komisarui. Baigėme diskusijas. Rytoj balsavimas pusė dvylikos. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės klausimas ponios Ford pranešimą su nafta ir dujomis susijusios veiklos atvaro jūroje sauga. Suteikiu pranešėjai žodį keturiom minutėmis. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems, kas prisidėjo rengiant šį dokumentą, tai yra kolegom iš įvairių komitetų, taip pat aplinkosauginių organizacijų atstovams. 90 procentų naftos ir 60 procentų dujų ES ir Norvegija yra išgaunama platformose, kurios yra pastatytos jūroje. Tad būtent tokios platformos yra gyvybiškai svarbios mūsų energetiniam saugumui. E, Praeitais metais įvyko tragedija Meksikos įlankoje ir būtent dėl jos buvo sustiprinti tam tikri saugumo reikalavimai. Vis dėlto dauguma platformų yra E, jūrose, e, teritorijose prie ne ES šalių. Ir būtent tokiose platformose vykus nelaimėms, nežinau, ar tikrai galėtumėm su jomis kovoti. Turime stiprinti savo saugumą, o tai reiškia, kad turime į tam tikras taisyklės įtraukti ir kaiminės šalis. Pavyzdžiui, e, išdavinėjant leidimus turim peržiūrėti tam tikras nuostatas. Šiame pranešime yra aiškių tokių signalų, tačiau taip pat yra ir keletas neaiškumų, keletas klaidų, kurias tikiuosi ištaisysime rytoj per balsavimą. Na, e, reikia pasakyti, kad e, daug įsitikinimų yra klaidingi ir reikėtų juos peržiūrėti. Tik dar kartą pabrėšiu, kad šiame dokumente kalbama apie tai, jog turime remtis moksliniais duomenimis, turime dirbti kartu su mokslininkais, peržiūrėti kiekvienos platformos rizikos laipsnį tam tikrus veiksnius. Tai reiškia, kad būtina kontrolė, nepriklausomumo principai. Labai svarbu iškelti tam tikrus tikslus, juos įgyvendinti bei dalintis praktiką. Saugumas nėra pasirenkamas dalykas, jis yra privalomas ir labai svarbu, kad reguliavimo institucijos bei e, operatoriai šios ryties dalytųsi geriausią praktiką ir informaciją. Turime įsteigti gerą saugumo kultūrą šioje srityje, taip pat testavimo e, procedūras ir turime saugoti tuos asmenis, kurie iš vidaus mums pateikia kažkokios slaptos informacijos. Taip pat turime įsigilinti į kiekvienos konkrečios platformos, konkrečias aplinkybės, taip pat į konkrečių jūrų e, sąlygas ir aplinkybės. Tačiau taip pat neturime pamiršti ir veiksmų koordinavimo pasauliniu lygiu ir veiksmų koordinavimo įvairiose jūrose tai jokių būdų nereiškia, kad turime sukurti Europos lygių kažkokią superreguliavimo instituciją, kuri viena už viską būtų atsakinga. Toks sprendimas nebūtų geriausias. Meksikos įlankos nelaimė tikrai parodė, kad yra daug problemų, reikia daug ką keisti, taip pat reikia naujos įrangos, naujų taisyklių dėl pasiekmių likvidavimo. Reikia naujos įrangos pasiekmių likvidavimui. Tai reiškia, kad turime užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybinių e, tokių tarnybų, taip pat privačių galbūt tarnybų. Tokiu būdu galėtumėm geriau susidoroti su pasiekmėmis. Dėl aplaidumo įvykusios nelaimės yra itin skaudžios ir tokie asmenys turi būti ypatingai e, smarkiai baudžiami. Tačiau taip pat nepamirškime, kad reikia ir prevencinių priemonių, pavyzdžiui, tarpusavio tam tikros atskaitomybės principų ir draudimo e, tam tikrų fondų. Ir beje, reikalavimai vienodai griežti turėtų būti taikomi visiems, taip pat ir mažom įmonėm. Toliau moratoriumas dėl naujo žvalgymo ir išgavimo ir ypatingai Arkties regionui nebūtų geriausias sprendimas. Žvalgymas Arktyje prasidėjo dar trečiajame praeito amžiaus dešimtmetyje, praeito tūkstančio dešimtmetyje ir e, tai nėra kažkokia naujiena. Beje, jei šie procesai vykdomi pagal taisyklės ir kontroliuojamai, tai jie tikrai nėra pavojingi ir aš manau, kad žvalgymai gali vykti visose teritorijose. Dėkuoju. Žodis Metsaros. Aš norėčiau padėkoti už šį labai gerą pranešimą. galvojant ipari tevékenységek hatályos szabályozás. Deep water katastrofa, tai ES turi griežtai pasakyti, kad reikalingos labai aiškios nuostatos. Labai svarbu saugoti aplinką, o tai reikalauja investicijų. Ir tos investicijos turi tekti visai bendrijai. Tačiau svarbiausias dėmesys turėtų būti e, sutelkiamas į prevencinius veiksmus Visos priemonės ir veiksmai turi pasiteisinti, juos reikėtų iš anksto labai gerai apgalvoti. Visi grėžiniai, išsiliejimai, naftos išsiliejimai yra tos grėsmės, kurios dažniausiai kyla. Todėl prevencinės priemonės turi būti labai konkrečios. Reikėtų iš tikrųjų galvoti ne tik kaip didžiasis įmonės, bet ir mažųjų įmonės atsakomybę. Dėkojame. Pane Flašikova. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisarė. Labai svarbu užsitikrinant energetinį saugumą turėti pakankamai naftos ir dujų telkinių ir išteklių, o dujos ir nafta yra išgaunamos būtent jūrų platformose. Todėl šita veikla yra labai svarbi, tačiau ES vandenyse vykdomi žvalgybos ir gavybos darbai yra prižiūrimi įvairių ES institucijų. O dabar Labai svarbu sutelkti dėmesį į saugumo klausimus, užtikrinti, kad šioje srityje veikiančios įmonės būtų saugios, kad darbo vietos būtų saugios, tačiau nepakanka užtikrinti saugumo vien tik tai darbuotojams. Labai svarbu taikyti tinkamas prevencinės priemonės, sengiant išvengti katastrofų. Todėl reikia užtikrinti kuo veiksmingesnę kontrolę, taip pat e, siekti, kad nebūtų daroma žala aplinkai. Dėkoju. Mulțumesc, doamnă președinte. Dabar, ponė Tikau, labai ačiū. Pirmininkė komisarė. Turiu pasakyti, kad offshoriniai naftos e, grėžiniai gali turėti poveikio kaiminėms šalims. Todėl mes turime nustatyti tam tikrus kriterijus e, saugumo srityje. Visi suinteresuoti asmenys, suinteresuotos šalis turi e, žinoti, kad e, yra numatytos deramos saugumo garantijos. Tai turi būti įtvirtinta atitinkamuose teisiniuose dokumentuose. Reikia dabar išanalizuoti pažangiausią veiklą offshore'inio aušonės naftos ir dujų gamybos srityje ir įdėkti tuos standartus. Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad bus numatyta ir pakankamai finansinių priemonių. Pavyzdžiui, jeigu bus, būtų sukelta žala aplinkai ir visuomeniai, būtų galima iš karto panaudoti tas e, finansinės priemonės išteklius e, kovai su pasiekti pasiekmėmis. Taip pat reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą prieš pradedant bet kokią naftos gamybą. Pone Figureido. Mūsų sukaupta patirtis ir katastrofos rodo, kad šitas gavybos būdas yra pakankamai pavojingas. Tuo labiau, kad įmonės siekia išgauti, gauti kuo daugiau naudos iš tokios gavybos ir žvalgymo veiklos. Todėl labai svarbu nusidyti labai aiškės aplinkosaugos taisyklės, taip pat e, užtikrinti pakankamą saugumo lygį darbuotojams. Labai svarbu vykdyti veiksmingą kontrolę ir stebėti visus ekonominius veiksmus, įvertinant, ar nieko nedaroma vadovaujantis privačiais interesais ir ar taip nepažeidžiami piliečių interesai. Dėkojame. Pone Revezi, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Ford už atliktą darbą ir pasakysiu, kad žalieji pateikė alternatyvę rezoliuciją e, dėl esminių dalykų - Arkties zonos ir atitinkamų išteklių išsaugojimo. Mes e, turime apibrėžti tai, kas, pavyzdžiui, bus kalti, jeigu įvyks kažkokia nelaimė, kuri padarys e, didžiulę žalą, kaip kad buvo Meksikos įlankoje ne ekonominė išskirtinė zona apibrėžia tam tikrą teritoriją. Reikia galvoti apie universalų aspektą. Ir iškelsiu kai kurias problemas. Pavyzdžiui, kontrolę. Reikia sustiprinti kontrolę. Ir reikia, kad kontrolė būtų vykdoma ES mastu. Europos jūrinkystės saugos agentūra turėtų čia atlikti vaidmenį. 76 pakeitimas mūsų kalba apie tai, kad reikia užtikrinti, jog nebūtų ribojama atsakomybė tam tikra finansinė suma. Civilinė atsakomybė, e, kitai yra 46 pakeitimas. Ir taip pat reikia užtikrinti privalomą draudimą. Ir taip pat E, reikia pabrėžti, kad draudimo aspektas yra tikrai labai svarbus. Grazie. La parola al commissario Tajani, prego. Grazie, Presidente. Alla suite de l'accident de la... Pirmininkė, ačiū. E, po nelaimės Meksikos įlankoje komisija pateikė priemonių planą, kad būtų sustiprintas saugumas, kad būtų geriau apsaugoma aplinka vykdant offshorinę e, veiklą, išgaunant e, dujas ir naftą. E, mes dabar kalbame apie parlamento parengtą pranešimą ir jame kalbam apie tai, kokia yra sudėtinga offshore'inė naftos ir e, dujų gamybos veikla. E, komisija pritarė e, pateiktiems pasiūlymams ir taip pat teigia, kad reikia E, išvengti tokios situacijos, kai bus pritaikytos priemonės, kurios tik tai destabilizuotų e, šitą sektorių. Mes e, siekiame įtiekti tolesnės priemonės ir taip pat palaikome kontaktus su suinteresuotomis pusėmis. Mes norime labai aiškiai apibrieštos realistiškos politikos. Labai svarbu, prisiminti, kad e, offshore'inė naftos ir dujų gavyba yra labai svarbi sritis. Ir iki šiol e, yra užtikrinami labai aukšti saugumo standartai. Mes e, turėtume, aišku, ne tik tai džiaugtis, kad viskas kol kas yra gerai, bet ir siekti įdėkti tolesnės priemonės. Turime pagerinti saugumą visų offshore'inių veiksmų. Reikia, kad šis sektorius būtų deramai prižiūrimas, kad tą darytų nacionalinės institucijos, taip pat reikia užtikrinti atskaitomybę Europos komisija ir Europos Sąjunga taip pat gali kai kuriuose srityse suvaidinti savo vaidmenį. Reikia užtikrinti keitimąsi pažangę praktiką S lygmenių, reikia užtikrinti daugiau skaidrumo šioje pramonės srityje, reikia skatinti keistis patirtimi operatorius ir taip pat užtikrinti, kad būtų įdėktos e, patikimos prevencinės sistemos. ES turi vaidmenį e, padėti valdyti ir suteikti tam tikras gairias. Yra parengtas penkių punktų planas saugumui offshore veikloje užtikrinti. Komisija taip pat e, E, tikisi, kad e, atitinkamos tolesnės priemonės ir pasiūlymai dėl poveikio vertimo bus pas, patvirtinti spalio mėnesį. E, reikia, kad mes turėtume deramas nuoseklės priemonės ir mūsų pasiūlymus remia pramonė. Mes dirbame toliau ir manome, kad įdėksime labai pažangius pokyčius E, ši pramonė neapsiriboja valstybių narių sienomis, todėl ES visai deramai turėtų valdyti, tvarkyti šį klausimą. Jis, e, šis klausimas svarstomas ir didžiame 20-tuke. Komisija e, siekia sparčios pažangos šioje srityje ir mes taip pat tikimės tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Grazie, komis... Dėkuoju komisarui, baigiame diskusiją. Balsavimas rytoj 11.30 min. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra Marina Jana Kudakis pranešimas apie moterų verslumą mažosiuose ir vidutinėse įmonėse. Taigi suteikiu pranešėjai žodį keturiom minutėm.